pranešimo, o e, balsuosime ketvirtadienį, sausio 16 dieną, dėl šios rezoliucijos. Dabar pagal mūsų darbo atvarkę e, perėsime prie kito darbo atvarkės punkto, tai būtent prekybos sustarimai su Meksika ir Čilė, bendras diskusijos. Klausimai, kurį atsakomi žodžiu, būtent dėl ES ir Meksikos laisvos prekybos susitarimo modernizavimo. E, toliau yra klausimas, kuris sakome žodžiu, susijęs su ES ir Čilės laisvos prekybos sustarimo modernizavimu. Taigi, dabar iškart suteiksiu žodį e, šių klausimų autoriams, e, tai būtent vienam iš jų, panui Vitaliu Moreirai. Ačiū, panė pirmininkė. Pone komisijos nariai, gerimas kolegės ir kolegos. Kaip tarptautinės prekybos komiteto pirmininkas, džiaugiuosi, kad galiu šiandien plenarinėme posėdėje aptariami abu šie klausimai. Tai būtent susiję su ES ir Meksikos bei Čilės visos prekybos susitarimais. Ir čia mes kalbame apie šių laisvos prekybos sustarimo ateitį susijusią su šiom dviem Pietų Amerikos šalimis. Panas Kutas taip pat yra šių susitarimų bendra autorius. Taip pat ponia Marija Aukselėra Koreja Zamora yra atsakinga už e, Čilės prekybos susitarimą su ES, bet dėja jinai negalėjo būti šiame posėdėje. Taigi leiskite man pirmiausia padėkoti šiems abiems bendraautoriams už jų įnašus į šios klausimų žodžius ir už šios diskusijos užmėsgymą. ES ir Meksikos santykiai yra pagristi susitarimu, politiniu susitarimu, kuris buvo pasirašytas 2000, 2000 e, metais. Su Čile susitarimas buvo sudarytas 2002 metų lapkričio mėnesį. Ir dabar mes e, būtent susidarėme su e, tokiais susitarimais, kurie yra jau senesni negu dešimt, dešimties metų. Anksčiau e, tie sustarimai buvo vien tik prekybos sustarimai, o dabar jie yra šiek tiek išplėsti ir paima daugiau sričių. E, ir, kaip pastebime, e, pasikeitė situacija susijusi su prekybos politika abiejose pusėse. Europos Sąjunga labai dinamiškai vystė dvišalės dėrybas, ypač su, su Centrinės Amerikos e, valstybėmis, e, Kolumbija ir Peru, su Kanada buvo užbaigtos panašios dėrybos. O dabar kalbama taip pat ir apie TTIP sustarimą su, su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Ir taip pat e, dėrybos vystamos ir su Merkosur šalimis. Meksika ir Čilė savo ruoštų vykdo dėrybas dėl sustarimo mm, Atlanto regione, tai vadinasi, jos e, nori skatinti e, tarp regioninę integraciją kartu su Peru ir Kolumbija. E, be to yra pasirašomas prekybos sutartys su kitomis kaiminėmis valstybėmis. Be to šiuo metu keliamas klausimas dėl šių susitarimų modernizavimo. Šis modernizavimas yra vienas iš pagrindinių klausimų dabartinėse dėrybose ir mes turime tai, žinoma, išsiaiškinti ir su mūsų prekybos partnerėmis, ką jos mano šio klausimo. Na, pavyzdžiui, naujausi prekybos susitarimai, pavyzdžiui, su Pietų Koreja yra daug ryštingesni ir jie apima daug daugiau sričių negu vien tik tai prekybą, pavyzdžiui, paslaugas, viešuosius e, pirkimus, intelektinę nuosavybę, e, tiesioginės užsienio investicijas, ir kitus elementus, siekiant užtikrinti tvarę ekonomikos plėtrą. Visa tai, visi šie elementai turėtų būti įtraukti į visas prekybos sutartis, kurias ES susidaro su kitomis šalimis. O dabar mes kalbame apie atitinkamas prekybos sustarimus su Meksika ir Čilė. Tai yra tie sustarimai, kurie turi būti atnaujinti ir atitinkami punktai, kuriuos jau minėjau, turėtų būti aktualizuoti, tai yra atnaujinti. Taigi, pagrindiniai dalykai. Pirmiausia, kaip jau sakyta, reikėtų modernizuoti šios sustarimus, juos išplėsti arba, e, čia atveju kyla klausimas, ar turėtų būti išlyga dėl e, patikros, kuri buvo sustarta su Meksika e, įgyvendinama, arba ta pati išlyga turėtų būti įgyvendinama Čilės atveju, būtent siekiant išplėsti uh, tos sustarimus. Tai yra būtent pagrindiniai klausimai, kuriuos mes turime šiandien aptarti. Europos komisija šios sustarimus iš naujo įvertina, būtent e, sustarimus ES su Meksika ir Čilė. Ir po praėjus šiek tiek metų mes e, turime įvertinti, kokiu mastu turi būti teisinė struktūra e, glūdinti šiuose sustarimuose, modernizuojama, kad būtų Mm, atsižvelgta į pasikeitusią aplinką ir kiek realu, žinoma, išplėsti tuos susitarimus. Kita, kitas dalykas, Europos e, Sąjunga turi e, remtis ir savo nustatytomis strategijomis, o sudarydama tokius susitarimus. Tai yra tie klausimai, kurie svarbus mano komitetui, tai yra tarptautinės prekybos komitetui. Ir mes e, susidomėję laukiame komisijos pasisakymo ir diskusijų. Ačiū. Komandos komisijos narys Kalas. Members. Dėkoju, vadin pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai, komisaras Degucht negalėjo šiandien dalyvauti diskusijoje dėl seniausios e, laisvos prekybos sudarimo, dėl seniausios prekybos sudarimo su Meksika ir Čile. Pradėkime nuo Meksikos. Europos Sąjungos, tai yra antroji pagal dydį eksporto rinka po Junktinių valstijų. Ir m, mm, taip pat ES yra trečiasis importo šaltinis Meksikai. Su Meksika nuolatos bendradarbiavimas augo pastaraisiais metais. Reformos nesenos Meksikoje sukūrė įdomių perspektyvų ES įmonėms tokiuose srityse kaip telekomunikacijos ir energetika. Komisija pritarė tolesniam E, vystimui santykių, investicijų ir verslo srityse. Meksikas mūsų partneriai taip pat turi atlikti tam tikrus darbus. Šis susitarimas turėtų apimti visus aspektus numatytus susitarime. Būtina taip pat, kad būtų sudaryta darbo grupė ES ir Meksikos susitarimui aptarti. Prekybos su, grupės susitikimas vyko spalio mėnesį Briuselėje. Buvo nuspręsta, kad modernizuoti sutartį yra būtina e, tiek paslaugų sektoriui, tiek intelektinės nusavybės rytyje. Taip pat būtina kalbėti apie geografinės kilmės nuorodas, būtina palengvinti prekybos santykius, taip pat e, aptarti fitosanitarnės ir satitarnės nuorodas bei kitą. Kitas sustikimas yra numatytas vasario mėnesį Meksiko City. Toliau bus tyriamos galimybės, kaip reikėtų šį sustarimą modernizuoti, atnaujinti. Bus e, numatyti tokie dalykai kaip investicijų apsauga, kaip investicijos į energetikos ir komunikacijų sektorius, investicijų apsaugos įvairios nuostatos ir tvari plėtra. E, šių dviejų e, sustikimų pagrindų bus parengtas pranešimas tam, kad būtų galima turėti visą situacijos vaizdą. Europos komisija pradėjo vertinimą, kokį galėtų turėti šis susitarimas ir kokį poveikį turėtų atnaujintas susitarimas įvairiuose srityse, įskaitant ir tas, kurias mes čia minėjome ir kurias minėjo savo klausime gerbiami Europos parlamento nariai. Ekonominis poveikis ir Meksikoje, ir Europos Sąjungoje būtų teigiamas, ypač kalbant apie darbo vietų kūrimą, darbo užmokesčio nustatymą, darbo standartų nustatymą, skurto mažinimą ir taip toliau. Taip pat bus vertinamas yra poveikis aplinkai e, siekiant ekonomikos žalinimo aspekto. Būtina, kad e, būtų sumažinti prekybos barjerai, ypač netarifiniai. Ir būtina taip pat tai atspindėti toje naujai peržiūrėtoje, toje naujai peržiūrėtame susitarime. Europos komisija rekomenduotų pradėti darybas, bet tai priklausys nuo to, kaip vyks darybos su Meksikos partneriais. Taip pat tai priklausys ir nuo užmojo ir vienos ir kitos pusės. Taip pat tai priklausys ir nuo dabar rengiamos vertinimo studijos. Europos komisija dabar um, gali konstatuoti um, pagerėjimą finansinio sektoriaus skyriuje. E, ten būtų galima dar išveitą pagerinti, numatant saistančius įsipareigojimus. Dabar Čilė. Um, šis susitarimas yra paremtas labai sėkmingų susitarimų pasirašytų seniau. ES ir Čilė 2003 metų spalio 1 pasirašė laisvos prekybos susitarimą. 28, 2008, 2008 metais e, buvo pasiektas 18 procentų eksporto eksporto padidėjimas. Europos Sąjunga taip pat e, yra viena iš užsienio investicijų didžiausių teikėjų 21. 0,8 procento yra pateikiami ES, bent 2012 metais tai buvo. Esant tokiam kontekstu, Europos komisija mano, kad visos pusės yra suinteresuotos toliau plėtoti prekybos santykius. E, prekybos ramstis šitame asociacijos susitarime ma, numato, kad bus plėtojami prekybos santykiai E, numatant tam tikrus tikslius aspektus, pavyzdžiui, numatomas aukštas apsaugos lygis geografinėms nuorodoms, taip pat e, labai aiškios nuostatos sanitarinėje ir fitosanitarinėje srityje e, bus remiamasi PPO taisyklėmis. Susitarimas iki šiol buvo gyveninamas visiškai patenkinamai ir buvo abipusiai naudingas E, nepriklausomas vertinimas dėl sustarimo prekybos ramščio buvo baigtas 2012 metais, patvirtina tas teigiamas tendencijas. Komisija mano, kad prekybos e, ramstis galėtų būti modernizuotas. Pavyzdžiui, paminint paslaugas, investicijas, kilmės nuorodas, nuorodų taisyklės, viešuosius pirkimus, e, techninius barjerus, E, fitosanitarinėms ir sanitarinėms taisyklėms ir panašiai. Europos komisija sveikina neoficialų Čilės siūlymą susijusiu su ES e ir Čilės laisvų tarkybos sustarimo modernizavimo. E, spalio mėnesį 2013 bus darytas specialus komitetas, kur prekybos komponentas yra labai svarbus, jis dar tebėra vertinamas Europos komisijos ir išorės veiksmų tarnybos. Pozityvų yra tai, kad Čilė siunčia signalą, kurio pasirengusi diskutuoti, terėtis dėl paslaugų ir žemės ūkio sektoriaus. Savo roštu Europos komisija e, norėtų numatyti tvarios plėtros e, e, nuostatas, taip pat norėtų kalbėti, turėti skyrių apie finansinių paslaugų pagerinimą bei ES taisyklės bankų srityje. Tarp Čilės ir ES bus dirbama toliau. Mes norime, kad tas pradėtas darbas su Čile galėtų tęstis Ir be abejo svarbu, kad būtų tos konsultuojamas dėl šios turimus valstybėmis narėmis ir Europos parlamentu dėl tam tikrų specifinių sričių, kurios ypatingai rūpi Europos Sąjungai. Dėkuoju uždėmesi. Grazie, komisario. Ačiū, e, pane komisijos nariai. Dabar e, norėčiau suteikti žodį frakcijos atstovams. E, Panas Lafranka, trys minutės jums. Gerbiamas komisijos nariai. Gerbiami kolegos, tai nėra laisvos prekybos sutartis, tai yra asociacijos sutartis. Tai yra ketvirtosios kartos, ketvirtojo etapo susitarimas. E, pirmasis etapas buvo e, pramoninis, pramoninės sritis ir štai dabar ta ketvirtoji Ketvirtasis etapas būtų dabartinis etapas. Aš pats buvau pranešėjų e, tuo metu. Daugiau nei 230 procentų padidėjo eksportas. Čilėje 80 e, milijonų eurų e, prekybos apimtis yra su Meksika, daug E, vyko žmonių mainų, prekyba intensyvi vyko. Prieš dešimt metų jau prasidėjo šis procesas. Šiuo metu ES derėsi dėl susitarimų su JAF, Japonija, Naujaja Zelandija ir kitomis valstybėmis. Manau, kad nereikia čia didelių mokslų ar mm, kažkokių tai kitų dalykų tam, kad suprasme, kad e, susitarimus reikia atnaujinti. Praeitais metais buvo nuspręsta tai padaryti su Čilė ir Meksika, e, tačiau per metus mažai kas buvo padaryta. Tikėkime, kad ES tinkamai reaguos į e, reformas Čilėje. Na, o kas dėl Meksikoje, tai paslaugų, energijos, telekomunikacijų sektorija yra atliekamos reformos. Na, visa tai bus naudinga ES piliečiams ir įmonėms. Gerbiamas komisijos nary, aš nežinau, ar komisija turėtų užbėgti įvykiams už akių ar ne, bet kad ir kaip ten bebūtų, nereikia prarasti laiko. Uh, ir reikia e, peržiūrėjimo sąlygą e, paleisti, taip sakant, dėrybose su Čile. Tam, kad dar iki šios komisijos kadencijos pabaigos būtų pasiekta pažangos. Jeigu to nepadarysime, tai nuo to nukenties ES piliečiai ir įmonės. Turėtume greičiau veikti, veiksmingiau, nes e, nuo Santiago viršūnių sustikimo jau praėjo nemažai laiko ir nieko nebuvo dar padaryta. Dėkuoju, sako pirmininkė, dabar žodis ponui Kutaš nuo socialdemokratų frakcijos. Dėkoju, pirmininkė ekonominio bendradarbiavimo, politinio bendradarbiavimo ir koordinavimo susitarimas naudingas Meksikai ir Europos Sąjungai. 90, nuo 1999 metų iki 2012 metų eksportas padidėjo 164 procentais ir 196 procentais tarp šių e, šalių. Kaip kad kolegos ir sakė, tarptautinė prekybos konfiguracija pasikeitė. Dabar tų susitarimų yra vis daugiau ir jie yra vis ambicingesni, todėl labai džiaugiuosi, kad yra peržiūrėjami dabar prekybos santykiai. Juos peržint reikia liberalizavimo ir tvarios plėtros e, aspektus įtraukti, tuo pat metu skiriant pakankamą dėmesį žmogaus teisėms. Na, o kas dėl finansinio sektoriaus, tai man atrodo, kad naudingas būtų bendradarbiavimas tarp ES ir Meksiko šioje srityje, tam, kad būtų išvengta e, sukčiavimo, e, mokesčių vengimo ir kitų e, netinkamų praktikų. Dabar vyksta taip pat dėrybos ir su šiauriniais Meksikos kaimynais, JAV ir Kanada. Manau, kad reikėtų užtikrinti e, vienodą dėrybų eigą čia. Dėkoju dabar žalių frakcijos vardu, ponė Keller. Ačiū. Aš nesu įsitikinusi, kad, e, kad šitas e, prekybos santykių tvirtinimas su Čilė ir Meksika iš tikrųjų yra žingsnis į priekį. Nes visų pirma, mes e, bet kokiu atveju mes deramės dėl e, įvairių prekybos susitarimų visame pasaulyje, neminint jau TTIP susitarimo. Bet mūsų reikalavimai ir mūsų susitarimai yra labai pasenę. Taigi mes e, paprastai nepasakome, kogi mes siekiame iš tos prekybos. E, prekybos strategija turėtų būti pelninga ir naudinga abiems šalėms. O dabar mūsų prekybos statistikos yra, iš tikrųjų yra pasenusios. Jos, jos siekia tik tai XIX amžiaus lygį. Iš tiesų, globalios aplinkybės pasi, pa, pa, pa, pasikeitė. Ir dabar 60 procentų prekybininkų veikia savo regioną aprieptyje. Taigi, kaip mes galime reaguoti į šitą situaciją, kaip mes galime integruoti visą prekybos politiką į globalę situaciją. Taigi, Tai kaip, kaip mes galime atkreipti, atkreipti dėmesį į organizuotą nusikalstamumą arba nusikalstamumą susijusiu su narkotikų platinimu, su ne, neteisėtų pinigų plovimu arba jų srautais. Visą tai turi būti atspindėta ir mūsų prekybiniuose sustarimuose. Ačiū. Guoja frakcijos vardu, pana Šolcis. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai. E, jeigu mes norime prekybos sustarimus modernizuoti, tada mano frakcija supranta, kad iš tiesų e, turėtų būti siekiama naudos visuomenė. Tai būtent turėtų būti e, darbuotojų teisės gerinamos, e, turėtų būti aplinka, aplinka geriau saugoma, turėtų būti nusiklas, nusikalstamumo kovojama. Tačiau jeigu komisijos narys panas Deguktas e, kalba apie modernizavimą, tada jisai iš tiesų nori liberalizavimą išplėsti visoms rytims. E, iš tikrųjų, prisiminkime, koks jį buvo sustarimas su, su Kanada. Iš, iš tikrųjų, e, tas sustarimas nėra tinkamas pavyzdys, būtent e, taikant e, šiai sustarimą ir Meksikai. Nes prisiminkime, kad Meksikoje vis dėlto vyksta nusikaltimai, ten žūsta žmonės. Ir nafta rezultatai Meksikos ekonomikai tikrai turėtų būti geriau įvertinti. Iš tiesų, mes neturėtume kelti per didelių reikalavimų iš ES pusės, e, dėrėdami su Mercosur šalimis, nes mes turime visų pirma siekti socialinių standartų, mes turime kovoti su neoliberalia logika. Mums reikia bendradarbiavimo sustarimo ekonomikos, e, e, socialinėje ir ekologinėje srityje, kuri padėtų visuomenį 21 amžiuje. Taigi, manau, kad tai turėtų būti įgaliojami, tokie turėtų būti siekiai sudarant tokius sustarimus. Ačiū. Ponios Inklė nėra salėje, todėl suteiksiu e, žodį ponios Zalbai. Ačiū, ponia pirmininkė, e, gerimas e, komisijos nariai. Aš manau, kad Čilė ir Meksika jau ilgus metus įrodė savo patikimumą ir solidarumą su ES būtent kalbas apie asociacijos sustarimus. Jau, e, jau daugiau, daugiau negu dešimt metų tie sustarimai yra pasirašyti su ES. Mūsų santykis su šiomis valstybėmis stiprėja, tai įrodo prekybos srautų nuolatinis didėjimas tarp Meksikos ir Čilės ir tarp Meksikos Čilės ir ES. Tai pabrėžia ES E, būtent tą svarbą Pietų Amerikos žemyną Europos Sąjungai. Bet bet kokiu atveju tarptautinės aplinkybės pasikeitė, e, finansų paslaugos e, patobulėjo, atsirado naujos finansinių paslaugų teikimo sritys, ypač mažoms vidutinėms įmonėms. Mes matome taip pat, kad Pietų Amerikos žemynė vyksta tam tikras racionalus integracijos procesus, e, nes abi šios e, valstybės užmesgė prekybinius ryšius su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, e, jos sudarė sutartis pavadintos TTIP. Manau, kad tai yra didžiulė galimybė šioms valstybėms toliau vystinti savo ekonomiką. Todėl mums tik, tikrai svarbu modernizuoti sustarimus su Meksika ir Čilė ir taip modernizuoti, kad mes abi šalis patirtume iš to naudą ir galėtume sustiprinti ES ir Pietų Amerikos ryšius. Mes žinome, kad aviose susitarimuose yra numatyti modernizavimo e, instrumentai, tai, tai būtent e, tai panas Marija jau kalbėjo apie e, tam tikras patikrinimo E, peržiūros išlygas e, e, susitarimuose su Meksika ir susitarime su Čilė. Taip pat yra panašiai išlyga numatyta. Čilės atveju, panios komisijos nariai, aš manau, kad ta pati procedūra turėtų būti taikoma įvertinant, ar iš tiesų reikia modernizuoti mūsų prekybinius ryšius su Čile. Pone komisijos nariai, man atrodo labai svarbu šioje situacijoje, kaip pasaulio priekyba gali paskatinti pasaulio ekonomiką, būtent kelti šį modernizavimo klausimą. Grazie. Eh. Ačiū. Aš pastebėjau, kad ponė Sinclair grįžo į salę, todėl jai suteiksiu vieną minutę. Ne? Ne, vėliau norite kalbėti. Gerai. Pone, pone Kortasi. Presidenta. Gerbiama pirmininkė, dėkuoju už suteiktą žodį. Latino, Amerikos, Latino Amerikoje Meksikos atvejs yra ypatingas. Tai yra mūsų privilegijuotas partneris šiame regione. Investicijos, bendradarbiavimas yra labai svarbus dalykai ES ekonominiam augimui ir Meksikai taip pat. Abiejose Atlanto pusėse mes turime vienodą viziją. Dabar ekonominės asociacijos sutartis numato politinį ir ekonominį bendradarbiavimą. E, Meksikoje šis susitarimas buvo pasirašytas daugiau nei prieš dešimt metų ir štai nuo jo įsigaliojimo labai padidėjo apimtis ekonominės veiklos tarp šių dviejų e, šalių. Saugumas, kova su korupcija, nelegalia prekyba, sukčiavimu, mokesčių slėpimu. E, žmogaus teisės apsauga yra visos tos rytis, kuriuose mes bendradarbiavome. Ir nemažai ambicingų tikslų buvo pasiekta netgi pastaraisiais metais, tačiau labai dar daug ką liko ir nuveikti. Šios bendrojo susitarimo įgyvendinimas yra puikia proga sustiprinti mūsų politinius, ekonominius bendradarbiavimo ryšius tarp lygiaverčių partnerių. Bet lygiai taip pat tai tai yra puikia proga ekonominiam augimui ir darbo vietų įkūrimui, kurios negalime praleisti. Todėl ES, Europos komisija turi labai aiškę žinę pasiūsti. Sustarimo atnaujinimas arba modernizavimas turi būti, lab, yra labai svarbus ES vasario 11 ir 13 dieną trys darbo grupės specialiosios susitiks ir tikimės, kad bus suteiktas mandatas e, Europos komisijai. Tai būtų e, INTA komiteto darbo grupė, e, be, mišraus komiteto darbo grupė. Taipogi šiuo klausimu dirba. Noriu tik tai priminti, kad labai svarbu yra sekti mišraus parlamentinio, bendrojo parlamentinio komiteto darbą, kuris ir kurio vaidmenį taipogi čia reikėtų pabrėžti. Pirmininkė, dėkuoju dabar žodis ponui Koreira de Campos. Pone pirmininkė, ponės komisijos narė, iš tiesų šitas modernizavimas yra būtinas dėl dviejų veiksnių. Viena vertus, tai Ramio ugnybė alijansas 2011 metų Perų iniciatyva, Čilės Kolumbijos bendradarbiavimas siekiant sukurti regioninę organizaciją ir e, skatinti integratyvę ekonomikos plėtrą Pietų Afrikoje. Tai būtent skatinant finansų paslaugų plėtrą, kapitalo paslaugų plėtrą. Ir šiuo atveju kalbame apie pakankamai visą apimančius e, prekybinius susitarimus. O tai turi atsispindėti mūsų naujose santykiuose su pietų e, Amerikos valstybėmis. Europos Sąjunga ir Čilė ne, neturėtų e, pražiapsoti tik abeso momento, nes Čilėje greitai bus išrinkta nauja vyriausybė, o Europos Sąjungoje bus išrinktas naujas Europa, Europos parlamentas ir mes galime dabar kaip tik tai panaudoti tą naują tendenciją, naują impulsą, kad e, pertvarkytume, modernizuotume tos prekybos susitarimus. Taigi, Europos e, Sąjungos ir Čilės e, komitetas tai pasirengęs yra padėti modernizuoti šį susitarimą. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Sinkler vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip Čilės delegacijos narė, aš e, apsilankiau Čilėje pastaraisiais metais ir aš esu patenkinta tą laisvos prekybos sutartimi, kurią mes e, buvome sudarę su Čilė. Ir iš esmės aš e, sutinku, sutinku su tuo, kas buvo anksčiau pasakyta, kad su Čilė, Čilė yra mūsų patikimas, patikima partnerė. Taigi, mes matome, kad iš tiesų buvo e, padėta daug pastangų siekiant užtikrinti žmogaus teisę ir gyvenį demokratiją Čilėje. Aš manau, kad mes turime e, būti griežti e, Pietų Amerikoje nagrinėdami žmogaus teisų pažymus. Dar vienas dalykas, aš dalyvau daugybėje diskusijų ir žmonės man visą laiką sakydavo, kad egzistuoja tokios laisvos prekybos sutartys ir jos yra naudingos. Ir aš e, tada paklausdavau, iš esmės, jeigu jungtinė karalystė išstotų iš ES, tai kodėl nebūtų sudaroma laisvos prekybos sutartimis su jungtinė karalystė ir ES? Iš esmės, tai yra įdomus klausimas. Aš e, e, bet kokiu atveju šiuose rūmose norėčiau iškelti tą klausimą, kodėl, pavyzdžiui, tos tolimesnės valstybės, trečios valstybės gali sudaryti tokius prekybos sutarimą, o artimos ne. O dabar pradėsime uh, spontaniškus pasisakymus, e, ponia Basesku. Relațiile comerciale cu țările din America. Ačiū pirmininkė. Prekybos santykiai su Latinų ir Pietų Amerikos šalimis yra labai svarbus dėl ekonominio augimo šiame regione. Meksika ir Čilė yra pasitikėjimą įgyjusios prekybos partnerės Europos Sąjungai. Būtent todėl manau, kad dabar dabartiniai sustarimai gali būti peržiūrėti, o nuo to tik tai išloš abi įsitraukusios šalis. Žemės ūkis, viešieji pirkimai, daugybės ryčių čia yra, kuriuose galime palaikyti glaudžius santykius su šiomis dviejomis valstybėmis. Ir manau, kad e, tie santykiai gali pasistumėti aukštesnį lygį. Štai pavyzdžiui, kad ir paimkime Rumunijos pavyzdį. E, Rumunijos e, pramonės įmonės e, daug eksportuoja į Pietų Ameriką arba pavyzdžiui būtinės technikos, automobilių pramonės, glaudus ryšiai, pavyzdžiui, Dacia daug eksportuoja, cheminės pramonės, chemijos pramonės e, ryšiai labai stiprus. Dėkoju. Dabar žodis panai Kelas. Kalas. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, ačiū už jūsų susidomėjimą parodytą e, šiam klausimui. Europos komisija tyria galimybės atnaujinti prekybos laisvos sustarimus su Čilė ir Meksika. Tos šalis vadina save atviromis rinkomis ne tik Latino Amerikoje, bet daugia šalio kontekste jos taip pat yra pasirengusios atsiverti. Jos mano, kad e, tos dėrybos yra visiškai normalus dalykas, nepaisant to, kad mūsų interesai skiriasi. Mūsų partnerių interesai e, ir mūsų partnerių interesai ne visada sutampa. Jie mano, galbūt, kad modernizuoti turi būti vieni dalykai, mes kad kiti, bet būtina dėl to dėrėtis. Aš manau, kad prieš prašant mandatų daryboms, tas, ben, tos bendros diskusijos ir pranešimas galbūt labai naudingi. Uh, E, per metus galime pastatyti, pasakyti, kiek pasikeitimų buvo sulaukta. Vyksta techninių konsultacijų procesas ir stengiamasi sudaryti planus, e, kurie apimtų 13-14 metus. Ir dabar dar buvo priimti nauji politiniai sprendimai, remiantis